laiko apribojimų, nes turime ir kitų klausimų iki šio posėdžio pabaigos, o posėdis numatytas iki 18.30. Noriu priminti Jums, kad kalbame apie dokumentus, kurie yra susiję su taip pat ir užimtumo ir socialinių reikalų komiteto darbų pagal šio parlamento darbo tvarką, būtent 50, 50 straipsnį. Taip pat noriu paskelbti, kad pakeitimams numatytas terminas yra sausio 10 diena, vidurdienis. Komitete balsuojama turėtų būti vasario 3 diena 2011 metais. Taigi, iš karto tuomet suteikiame žodį poniai Jarokai. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, labai ačiū už galimybę po pirmos diskusijos įvykusios anksčiau ir sulaukus kultūros reikalų, užimtumo ir regionų komiteto nuomonės, nuomonių, man buvo malonu dirbti su šelniais pranešėjais Kultūros komiteto nuomonė labai stipri, kai kalbama apie investicijas į Romų švietimą. Taip pat e, e, mažų, mažesnių vaikų mokymas taip pat yra pabrėžtas jų nuomonėje, taip pat mokytojų mokymo programos pono Pakulos e, nuomonėje taip pat yra išdėstytos. Panašiai ir ponios Gons užimtumo reikalų komiteto nuomonėje kalbama apie tai, mes ją aptarėme gruodžio 10 dieną. Ji savo nuomonėje pabrėžė kofinansavimo programės, apie jas kalbama ir taip pat mano pranešimu. Malonu, kad šios nuomonės prisideda prie šio parašymo. Kaip ir ponas Kovačiovas nurodo, kad RDF reglamentą reikėtų pakeisti, tai būtų labai svarbu ateinančiais metais kad būtų galima užtikrinti segreguoto švietimo pabaigą. Taip pat ES finansavimo klausimas yra svarbus iki tol, kol bus patvirtinta Europos Romų strategija taryboje. Tyrimas, kurį užsakė Libe komitetas, e, bus parengtas kitą trečiadienį. Jį rengia Europos, eh, Londono ekonomikos mokykla. Kaip girdėjote, pakeitimų terminas yra sausio 10 diena, taigi turime daug laiko. Nuo pirmos diskusijos, kai buvo parinktas darbo dokumentas, svarbiausi šeši klausimai, kuriuos nor, vėl norėčiau iš, išdėstyti, tai yra nauji klausimai pranešimo projekte ir šie. Šiame dokumente sakau, kad Europos 27 šalių strategija, vidinė strategija reikalinga, kad ji būtų vienoda visoje Europos Sąjungoje, kad nebūtų susiskaidyta tarp valstybių narių. Antras klausimas, kuris yra labai svarbus, yra Europos komisijos vaidmuo, kurį jis suvaidintų šiame procese. Projekte sakoma, kad komisija turi įvykdyti priežiūros, koordinavimo ir stebėsenos vaidmenį. Kadangi sukurti naują instituciją koordinavimui nebūtina, mano nuomonė. Tačiau aš manau, kad dabartinė Romų darbo grupė komisijoje yra laikina, ji turėtų būti sustiprinta ir tapti nuolatinę. Taip pat prašoma komisija teikti metinės ataskaitas, vertinant strategiją, jos rezultatus ir teikiant pasiūlymus tarybai. Šią prasme aš manau, kad verta pagalvoti apie Romų strategijos rezultatų lentelę. Dokumente sakau, kad šalis turi turėti administracinę instituciją ar vyriausybės pareigūną, kuris būtų kontaktinių asmenių įgyvendinant strategijos tikslus. Ir be to turėtų būti pamastymų ir patarimų šaltinis komisijos strategijai. Penktas dalykas yra susijęs su tuo, iš kur bus skiriami pinigai strategijai. Aš manau, kad iš sanglaudos biudžeto galėtume atidėti per kitą daugia metę finansinę programą tam tikrą rezervą. ir būtų galima nutolti nuo bendros praktikos ir turėtume tiesiog neryšį tarp e, pinigų skirimo ir rezultatų pasiekimo, nes lėšos būtų skiriamos konkurencingų pagrindų. Jeigu šalims teka gerai, seks gerai gyventi strategijos, gautų daugiau pinigų. Todėl būtų daugiau orientuojamas į rezultatus negu per praėjusius 20 metų. O toms šalims, kuriams nori būti strategijos dalimi, bet nėra ES e, šalis narės, Balkanų šalis, jos susiduria su didelėmis problemomis. Kai kalbame apie labiausiai pažeidžiamą mažumą, tai yra Romus. Matome, kad tos grupės patiria daug kančių nuo 10-mečio Todėl aš manau, kad labai svarbu įtraukti ir jas nuo pat pradžių, kadangi dėrybos dėl narystės yra labai gera proga sustiprinti Romų pozicijas šiuose šalise, manau, kad yra labai svarbu įtraukti plėtros proceso dalyves. Taigi, aš maniau, kad šie klausimai yra labai svarbus, kad būtų jie įtraukti į šį dokumentą, kuriant Romų strategiją. Ir šiuo pagrindu komisija galėtų parengti gerą veiksmų planą, kad būtų galima sumažinti skurdą, diskriminaciją, kuri egzistuoja ES. Labai ačiū, ponė pirminkė. Ačiū, ponė Jaroka. Dėkojame Jums už atliktą darbą. Turime šiek tiek laiko diskusijai. Prašom, Pana Weber. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už jos darbą nuveiktą iki šiol. Taip pat aš visiškai palaikau jos išsakytas mintis, jos siūlymus dėl pranešimo teksto. Manau, kad mes turime dirbti drauge ir nusiųsti aiškę žinę. Ši žinia ypač svarbi dabar, po to, kai komisijos narė Reding paskelbė apie komisijos ketinimus šioje srityje. Ir kalbame ne beje ES Romų įtraukties strategiją, bet pagrindą nacionalinėms strategijoms būtų puiku 27 strategijos. Jeigu kažkas pageidauja betvarkės čia, tai ją tikrai turėsime. Ir manau, kad jeigu tuo keliu eisime po 20 metų, nu, 20 metų nuo dabar situacija bus tokia pati. Spręsime tas pačias problemas. Parlamentas turėtų nusiųsti aiškę žinę apie tai, kur mes esame ir ko mes siekiame. Ir tai būtų ne tik parlamento žiniai, bet, jei teisingų neklystų, Romų vadovų susitikime buvo išsakyta ta pati mintis. Aš visiškai palaikau pranešėjos poziciją. Ir galbūt kitą savaitę Strasbūre, kuomet susitiksime su komisijos nare Reding, turėsime galimybę užduoti klausimų apie tai, apie tą tas pagrindas ar metmenis, nes viskas nuo to, priklauso nuo to. Ir iš esmės tai tampa svajonė. Mes kalbėjome apie teisinį pagrindą ES strategijai, tačiau dabar jau kalbama apie kažkokius metmenis, kurie, manau, ateityje neegzistuos. Taigi tai reiškia, kad visi turime konstruktyviai dirbti vieną kryptimį. Ačiū. Ernst. Ačiū, ponė Ernst. Ja, vielen Dank. Zunächst erstmal auch Dank an die Berichterstatterin. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai. Pirmosios diskusijos metu mes daug kritinių pastabų išreiškė, pareiškėme ir tai turėjo tam tikrų e, pasiekmių, daug kas buvo pakeista, tačiau iš tikrųjų labai daug ir pakeitimų pateikėme. Ir manau, kad reikėtų skirti čia diskriminavimą, etninę priklausomybę, rasizmą. Ir konstatuojamosiose dalyse taip pat e, reikėtų nurodyti labai aiškiai tuos dalykus. Taip pat norėčiau priminti Valerijo pasisakymą per klausimus. Jisai sakė labai aiškiai jau galime primti daug įvairiausių sprendimų socialinėje ir ekonominėje srityje, tačiau jeigu mūsų pozicija nebus pakankamai aiški dėl anti romų, romiško nusistatymo, tuomet situacija negerės. Ir būtent nepilnamečių romų padėtis taip pat yra labai sudėtingas klausimas. Reikėtų giliau pamastyti apie tai. Tad reikia pagalvoti apie tai, kaip valstybės narės gali užtikrinti geresnį savo įsipareigojimo laikymasi ir kaip parengti veiksmingesnę strategiją Europos lygmenių. Nes jeigu valstybės narės nesilaikys savo įsipareigojimų, Tai noriu pabrėžti labai aiškiai, nes apie tai buvo diskutuojama taip pat per klausimus. Tai e, tuomet turint omenyje, kad valstybių narių lygmenių iš esmės viskas vyksta, tai būtent tuo lygmeniu turi būti ir išspręstos problemos ir įtvirtintos tos teisinės nuostatos. Turime taip pat. E, kalbėti apie Balkanų valstybių kandidačių padėtį šituo klausimu, ro, Romų klausimu. Panas Jekolina. Dėkoju. Pane pirmininkė, labai atidžiai skaičiau pranešimą ir e, labai atidžiai klausiausi ponios Jerokos aiškinimų. Dėkoju už puikų pranešimą, aišku pranešimą. Dabar keletas e, pamastymų šitą temą gerai, e, e, pritariu prioritetams e, ir tai strategijai numatančiai įtraukti valstybių narių lygmenių. Prieš keletą savaičių komisijos narė Reding e, sukūrė priėmė sprendimą dėl, dėl e, naujos darbo grupės e, sukūrimo. Ta darbo grupė tirs, kaip e, panaudoja lėšas valstybės narės. Ir manau, kad tai yra esminis e, klausimas. Mane Jaroka kaip tik irgi sakė, jog tai vienas iš esminių aspektų. Tačiau norėčiau dar kartą pabrėžti, nes manau, kad tai labai svarbu. E, labai svarbus aspektas yra įtrauktis Ir e, tai taip pat susiję ir su kitomis e, dimencijomis. Manau, kad jeigu mums e, pavyktų įgyvendinti šį procesą, tuomet migracinis, migracinio srauto problemos būtų netokios kosmingos ir kaip uh, kaip sakė kolegos, solidarumas tuomet būtų didesnis tarp valstybių narių, nes jeigu jo nebus, tai nieko gero negalėsim padaryti. O, e, taip pat e, labai e, svarbus yra mokyklos, labai svarbi problema mokyklos nelankimas, nes tai tiesiogiai susiję su e, neigiamais mokymosi rezultatais. Tai taip pat susiję ir su kultūriniais daugiau dalykais, ne tik su politiniais aspektais. Mr. Mulder, your turn. Pone Milderi, prašau. Thank you. I also find it... Ačiū. Aš taip pat pranešime radau daugybę gerų idėjų ir palaikau jį. Keliu tik tai vieną klausimą. Apie tai buvo kalbėta daug įvairiuose e, klausimuose. Lėšos, kurios jau skirtos iki šiol šiam tikslui, yra gana nemažos. Pus, beveik pusantro milijardo eurų iš sanglaudos fondų. Ir kaip paklausiu vieno iš komisarų klausimų metu, ar galite pateikti vieną gerą tų lėšų panaudojimo pavyzdį ir įdomiausias atsakymas, kurį išgirdau, buvo projektas skirtas dialogui Vengrijoje. Puiku, jei jis buvo, sėk, jeigu sėkmingai vyksta, tačiau dialogai tiek daug nekainuoja. Man įdomu, kur panaudotos kitos lėšos, kur, kokie buvo sėkmės atvejai, kur nepasisekė, nes jeigu žinotume, žinotume šią informaciją, galėtume parengti rekomendacijas ateičiai. Norėčiau tokios informacijos ir norėčiau, kad konkrečiau kalbėtume apie apie tai, kur link eiti ateityje, kokius sėkmingus, sėkmės atvejus koncentruotis. Ačiū, pane Boskurt. Ehm, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti poniai Jeroka už pranešimą. Manau, kad labai svarbu ir toliau pabrėžti tai, jog turime turėti Europos mastų strategiją, kadangi tai liečia daugiau negu 12 milijonų asmenų. Ir gaila, kad šis pranešimas nėra labiau politinio pobūdžio pranešimas, nes e, labai e, svarbu aiškintis, kokios yra diskriminavimo ir, pavyzdžiui, Prancūzijos vyriausybės politikos pasiekmes. Turime apie tai kalbėti. Bet kaip ten bebūtų, tai, kas jau pasakyta pranešime, yra labai svarbu taip pat. Ir manau, kad e, šis pranešimas tikrai yra vertas mūsų dėmesio. Tris dalykus norėčiau dar pabrėžti. Visų pirma, Romų integravimo aspektas. Mes apie tai kalbėjome per klausimus. Buvo kalbama apie socialinę įtraukti Romų. Toliau antras dalykas, aš sutinku su pono Mulderiu, vertinimas. Manau, kad komisija turėtų vertinti ir tai, kas padaryta, ir tai, kas nepadaryta. Daug pinigų buvo išleista, daug lėšų, tačiau nebūtinai tos lėšos buvo tinkamai panaudotos. Ir kol mes negalėsime turėti tikros informacijos, apie tai, kas konkrečiai daroma, tol nebus rimtos politikos ateičiai. Trečias dalykas. Dėja, Romai yra tokia etninė grupė, kuri nepakankamai atstovaujama administracinėse ir, polit, administracinėse ir politinėse struktūrose. Tad turime tam skirti taip pat atitinkamą dėmesį. Romai labai dažnai lieka už tų ribų, to tarpu, kaip galima dažniau, jie turi būti įtraukiami į e, sprendimo prieimimą. Dėkuoju, ponė Gijom. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Jaroką už atliktą darbą. Pranešime iš tikrųjų yra labai daug teigiamų aspektų ir jisai yra puikus pagrindas būsimoms diskusijoms. Aš manau, kad uh, mes priartėjom su šituo pranešimu prie tam tikros pusiausvėros, kurią sunku pasiekti, turint omenyje tą pusiausvyrą tarp e, kitų politikų ir politikos e, kovos su skurdus rytyje. Manau, kad e, šis tekstas, aišku, nepaisant visko, dar turės būti tobulinamas. Prisimenu, jog mes jau esame balsavę dėl vienos labai svarbios rezoliucijos ir tuomet e, labai pabrėžėme, jog reikia tokios strategijos, kuri apimtų visus dalyvius. Aišku, ir komisija, ir e, kilmės valstybės, ir priimančios e, valstybės čia turėtų būti apimtos. Ir reikėtų galbūt numatyti daugiau įsipareigojimų kilmės šalims reikėtų galbūt, ir čia turiu galvoje kolegos Boskot pasiūlymus, galėtume galbūt e, taip pat numatyti tam tikrų e, dalykų, tam tikrų aspektų daugiau ir toms valstybėms, kurios priima Romus ir, ir daro tai jau pakankamai ilgai. Galėtume diskutuoti apie visus atitinkamus pakeitimus šitais klausimais. Toliau, e, galbūt aš per daug kreipiu dėmesio į terminologiją, bet bent jau prancūziškoje versijoje šeštajame puslapyje, kur kalbama apie rasizmą ir priešiškumą Romams, aš e, norėčiau pasitikslinti ar, ar kitose kalbinėse versijose, nes žinau, kad tie terminai nebūtinai panašiai verčiami į tą ar kitą kalbą. Tad e, šiaip ar taip būt, reikėtų suderinti čia terminologiją. Dėkuoju. Pone Vikstrom. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi noriu šiltai padėkoti pranešėjai, kuri labai nuosekliai dirba, rengdama šį nelengvą dokumentą. Taip pat manau, jog Romų klausimas turi būti visų susijusių suinteresuotų atstovų darbo tvarkėse. Reikia imtis veiksmų visais lygmenimis. Siūlyčiau netgi pamastyti apie savos rušies maršalo planą Romų klausimų. Turime reikalauti, kad valstybės narės remtųsi holistiniu požiūriu, siekdamos Romų įtraukties. Pranešėja, man atrodo, ir rėmėsi tokių holistinių požiūrių, išvardindama visus aspektus, kuriuos jį pagėdautų apimti. Tačiau manau, kad kai kurių dar trūksta, pavyzdžiui, neminimos Europos parlamento rezoliucijos romų klausimų, taip pat nėra rezoliucijų. Taip pat neminimos rezoliucijos apie romų mm, trėmimus iš Prancūzijos. dar vienas svarbus žingsnis. E, norint eiti į priekį, reikia žinoti, kas vyko praeitįje. Jeigu nežinosime istorijos, mes neturėsime ateityjas, negalime apsiriboti vien esamą padėtimi. Turime skleisti informaciją apie Romų istoriją visose valstybėse narėse. Ir atspirties taškų čia galėtų būti informacijos klaida apie ataskaitas, kuris, kurias yra parengusi Europos pagrindinių teisų agentūra. Manau, kad kartais mes bandome užsimerkti, ne, nebesižvalgyti praeitį ir žiūrėti tik į ateitį. Tai yra labai žmogiška, tačiau, kad pasiektume savo tikslų, šiuo atveju turime nepamiršti ir istorijos. Deja, atrodo, kad reikia priminti visoms valstybėms narėms, apie prievolę užtikrinti galim, judėjimo laisvę visoms visų tautų žmonėms, bandėms Europos Sąjungoje. Apie tai pranešime nieko nepasakyti ir aš nečiau tik akcentuoti. Laisvas judėjimas yra Europos Sąjungos esmė, ramstis, branduolys ir ta teisė turi būti užtikrinta visiems. Taigi, paprasta žinia, iš esmės yra tokia. Tai yra tiesiog civilizacijos esmė, kaip elgtis su žmonėmis gyvenančiais ES 21 amžyje. Noriu padėkoti Jums dar kartą už labai nuoseklų ir išsamų darbą ir prašau Jūsų paminėti Europos parlamento rezoliucijas Jūsų tolimesnėme darbe. Ačiū. Dėkoju visiems pasisakiusiems apie pranešimo projektą. Pone Jaroka. Jeigu norite pakomentuoti kolegų pasisakymus, tai prašom. Pone pirmininkė, ačiū. Labai trumpai. Labai ačiū už geras idėjas. Aš aišku, lauksiu jūsų pakeitimų Aišku, kad tekstas yra ribotas, tik tai tiek žodžių tilpo į pranešimą. Taigi ir jau su kolegomis dirbame, rengdami pakeitimus. Na ir aišku, tekstas turi apsiriboti tam tikrą apimtimį, tačiau tai netrukdo mums įtraukti tuos klausimus, kuriuos paminėjote. Pone Weber, šešėlinė pranešėja, su kuria dirbu nuo pat pradžių, kalbėjo apie tai, kad laikas yra svarbus. Komisija pateiks nacionalinės strategijas, reikia palaukti, pamatyti, kokios jos bus. Mes pranešimą rengėme dėl to, kad Vengrija, pirmininkaujantį Vengriją, kuri pasirengusi spręsti šį klausimą, laukia parlamento nuomonės. Kaip girdėjo komisijos narės, kalbant praėjusią savaitę, ji taip pat E, laukia parlamento iniciatyvos pranešimo, taigi aš manau, kad iki balandžio mėnesio labai svarbu parengti, patvirtinti pranešimą, kad komisija galėtų pasis, pasiremti mūsų pasiūlymais. Todėl šiame dokumente prašome jau iki balandžio mėnesio priimti veiksmų planus, kurios galėtų aptarti tarybą po trijų mėnesių. Taigi, birželio mėnesį jau turėtų būti kažkas konkretaus, ką tai komisija ir taryba galėtų pradėti daryti kad galėtų imtis veiksmų, apie kuriuos kalbame jau šešerius metus. Taip pat pritariu ponios Ernst iškeltam klausimui dėl nepilnamečių ir šalių, kurios yra plėtros procese. Tai taip pat galima įtraukti per pakeitimus. Jeigu kas nors kitas to nepadarys, aš pati tai padarysiu. kaip valstybės narės yra atsidavusios, sprendžia klausimą ir kiek jos, kiek tai susiję su laisvo judėjimo rezoliucija. Na, o dabar e, preliminarioje dalyje aš norėjau pademonstruoti, kuri, kad yra aiškiai teisinė linija, kuri aiškiai veda į Europinę Romų strategiją. Tai gali įvykti Ir būtent šiuo metu parlamentas, komisija ir taryba sako tą patį, kad mums reikia Europinės Romų strategijos. Todėl šią prasme ir parlamento nariai apie tai jau daug kartų yra balsavę, tam pritarė, taigi aš manau, kad privalomas šių dokumentų aspektas Nebus per didelė tvora valstybės narėms peršokti. Jau daug kartų esame pabrėžę, kad valstybių narių atsakomybė tai yra. Ir kad visi sako, kad gali sėkmingai veikti vietiniu lygmeniu. Taigi ši strategija nėra skirti spausti komisiją, o ne valstybės narės. Ši pagrindų strategija yra tam, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų. Tai yra labai svarbiausia. Todėl tam per labai svarbu, ką sakė ponas Malderis ir ponas Jekolino, ponė Boskurt, kaip pinigai išleisti Europos komisija įkūrė darbo grupę, kuri analizuoja, kam panaudoti pinigai ir jos atsakymai bus pateikti jau gruodžio mėnesį. Jau turėsime pranešimą apie tai, kur valstybės narės išleido pinigus. Kai kurios šalis sako, kad jos neprašusios jokių pinigų socialiniai įtraukčiai. Pamatysime, ar tai tiesa ar ne. Ir pamatysime, kur buvo išleisti pan pinigai, nes daug kas sako, kad pinigai neteisingai panaudojami. Taigi, komisijos pranešimas bus svarbus. Ir kitas komisijos komunikatas balandžio mėnesį pasiūlys Europos Romų strategiją ar kažkokią panašią. Taigi aš siūlau išlaikyti komisijos darbo grupę skirtą koordinuoti Europos Romų strategiją. Taip pat kalbėjote apie mokyklų nelankančius vaikus, tai yra problema. Ir Pana Reding rengia pranešimą, kuris pasik, bus pateiktas vasario mėnesį, tai taip pat bus svarbus dokumentas mums siekiant užkirsti kelią segreguotam švietimui Europoje. Bona Boskur ir pana Vikstram kalbėjo apie tai, kokiu mastu šis pranešimas yra politinis, ar turėtų būti politinis. Svarbiausia yra taip pat žmogaus teisų aspektas. Per pastarosius septynerius metus daug pranešimų pateikėme ir kalbėjome apie daug e, žmogaus teisų pakeitimų. Todėl ir čia įtraukiau idėjas apie tai, kad rasinio diskriminavimo direktyvos įgyvendinimas turėtų čia prisidėti. Ir kol neturime komisijos veiksmų plano, negalime apie viską kalbėti, bet galime kalbėti apie kovas žmogaus teisų pakeitimais, pa, pa, pažydimais ir komisija turėtų, būti, turėtų įvertinti, kaip valstybės narės įgyvendino rasinio persikėjimo, rasinės diskriminacijos direktyvą, kur yra problemų. Taigi, turime daug ką nuveikti dėl šių klausimų. Taip pat dėl Romų reprezentacijos tai yra svarbus klausimas. Parlamentas turi labai griežtai pasakyti, kad galėtų atsirasti tikros Romo organizacijos, kad jomis nebūtų politiškai manipuliuojama. Tai yra labai svarbu. Taiga e, Romų ir jaunimo įgalinimas kartų keitimasis tarp Romų bendruomenių vadovų. Tai yra svarbus klausimai siekiant užtikrinti, kad istorija, Romų istorija būtų išgirsta Europoje, taip pat svarbu. Daugelis e, tų e, pasisakymų prieš Romus yra dėl to, kad mes nepažįstame jų. Pirmoji patirtis esant komunizmui nepadėjo. Tačiau žmonės vis tiek nepažįsta vieni kitų. Daugiausia sužinoma per išankstinės nuomonės ir žiniasklaidą. Tai labai svarbu, kad nacionalinės mokymo programos atmintų, kad ir įvairios mažumos Europos kultūrai yra nusipelniusios, taip pat ir ekonomikai. Todėl parlamentas rengia rezoliuciją sausio mėnesio plenarniai sesijai apie Romų holokaustą, holokaustą nes daug Romų žuvo antro pasaulinio karo metu irgi koncentracijos stovyklose. Labai svarbu siekti užtikrinti, kad nacionalinės strategijos dėl švietimo atsižvelgtų į visų mažumų indėlį į šalių ekonomiką, politiką ir kultūrą. Ir iki šiol prisideda prie to. Nes Romai yra susiję ne tik su kova už demokratiją, bet taip pat ir kai kalbam apie jų ekonominį indėlį. Net je, jeigu ir juodas, tai būtų juodas darbas statant kelius. E, komunizmo laikais dauguma Romų dirbo teisėtai legaliai, dabar jų e, tai daro apie 11-12 tai procentų, tačiau jie vis tik prisėda prie ekonominių aspektų ir aš lauksiu jūsų pakeitimus, tiek stengsiuosi juos atžvelgti kaip galima daugiau. Ačiū. Thank you. Ačiū. Išklausome pranešėjos. Man atrodo, šiam kartui, šiame etape svarstant pranešimo projektą viskas. Dar kartą primenu, kad terminas pakeitimams yra pirmadienis 2011 m. sausio 10 diena o pranešimo projekto tvirtinimas numatytas Libė komitete 2011 m. vasario 3 d. Dėkojame dar kartą poniai Jarokai ir laukiame tolesnių šios procedūros etapų. Tai yra kartu dirbsime su žimtumo komitetu pagal 50 taisyklę. Taigi, kitas darbo tvarkės klausimas dėl to, kad klausimai numeris 7 ir 8 atidėti, mes periname prie devintojo klausimo. Devintas klausimas. Teisė į informaciją baudžiamojo proceso metu. Mūsų kolegė Birgit Sipel yra pranešėja šio klausimu, tačiau noriu priminti, kad Šis klausimas kyla iš komisijos pasiūlymo patvirtinti direktyvą dėl teisės e, įtariamiesiems baudžiamojo proceso metu būti informuotiems apie teisės ir joms, jiems patiktus kaltinimus. Čia yra antrasis žings, žingsnis dėl procedūrinių teisų, kurių patvirtino taryba 9 metų lapkričio mėnesį ir įtraukta į Stavomo programą. Pirmasis etapas baigėsi sėkmingai. 2010 m. birželio mėnesį sutarus dėl direktyvos, dėl teisės įvertimą raštų ir žodžių paužiamosiuose procesuose. Taryba patvirtino bendrą poziciją dėl komisijos pasiūlymo gruodžio 3 dieną. Na, o dabar reikia Europos parlamentui išdėstyti savo poziciją, kad būtų galima pradėti darybą su taryba. Dabar išklausysime ponios Birgit Zipel, mūsų pranešėjas, kuri jau pradėjo dirbti. Ir po to pradėsime diskusiją. Galbūt ir Europos komisijos ar tarybos atstovai taip pat norės pasisakyti. Tačiau pirmiausia žodį, žodis ponė Zipel, prašom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will versuchen, mich in dieser ersten Präsentation auf. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes čia apsiribuojame tik tam tikrais aspektais. Mes kalbame apie Stokholmo programą ir uh, teisės erdvę, tačiau mes norime įtikinti, jog toje sistemoje turi keistis ir gana greitai kai kurie dalykai dėl e, tų naujų aspektų, tai mes didžiausią dėmesį skiriame bendradarbiavimui taip pat teisų tvirtinimo aspektui baudžiamųjų bylų kontekste. Manome, kad reikėtų užtikrinti žmogau, Europos žmogaus teisų teismo sprendimų laikymasi ir taip pat tam tikri procesiniai dalykai turi būti įtvirtinami, kaip advokato dalyvavimas, teisė į vertimą, teisė į informaciją. Teisė į informaciją yra labai svarbus aspektas, nes tik tai tas asmo, kuris žino savo teisės, gali tinkamai jas ginti. Tuo tarpu tų teisių pažeidimas reiškia, jog teisingo teismo principo yra nesilaikoma. Aš džiaugiuosi pasiūlymais, kurios pateikė komisija. Manau, kad e, tai yra puikus e, pagrindas mūsų busimai diskusijai. Aš e, taip pat siūlau tam tikrų pakeitimų. Ir tie pakeitimai, tais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad direktyva būtų taikoma kiekvienu atveju, kai tik yra pažeidžiamos tos teisės. Pavyzdžiui, jeigu aš kaip Vokietijos pilietis patenku į teismą, tai man e, vertėjo nereikės, tačiau mane turi informuoti apie mano teisės būtinai. Aš taip pat e, siūliau parlamentui, jog minimalios teisės, kurios yra numatytos trečiajame straipsnėje, būtų išplėstos. Tai yra, kad e, būtų įtraukta ir teisė tylėti, o kalbant apie e, laisvės apribojimą, tai yra kitų teisių minimų direktyvoje, pavyzdžiui, e, laisvės apribojimas e, tyrimo metu turi būti numatytas laikas ne tik tai perskaityti kaltinamajam aktui. Aišku, informacijos pateikimas apie kaltinimus ir apie aplinkybės, kuriomis padaryta veika yra esminis dalykas, nes kaltinamasis turi turėti tokio pabudžio informaciją, tai yra absoliučiai esminiai dalykai. Ir paskutinis aspektas, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog ketinu pasiūlyti komisijai, jog tas laiškas, kuris yra priede, turi tapti privalomo pobūdžio, turiu galvoje, kad valstybės narės uh, gali numatyti, aišku, ir dar papildomų teisių kaltinamajam. Ir galiausiai dar noriu pridurti, jog apgailestauju, kad nebuvo įmanoma balsuoti dėl visų procedūrų ir e, visų tų procesinių dalykų ir todėl šiandien mes turime dabar diskutuoti atskirai apie kiekvieną šį procesinį aspektą. Būtent tokios yra to pasiekmes ir dabar tos minimalios taisyklės, minimalios teisės piliečiams taps e, įtvirtintos tik taip po tam tikro laiko. Aš dėkuoju visiems, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimą, dėkoju taip pat e, komisijai už pirmosios nuomonės pateikimą. Ir nuo šiandien jau tikiuosi gauti visas reikiamas regla, e, rekomendacijas, kad galėtume užbaigti darbą. Ačiū. Dabar siūlau išklausyti komisijos atstovus bei Belgijos šiuo metu pirmininkaujančios tarybos. Taryboje atstovus Belgijos pirmininkavimo vardu, ponė Dekamp. Euh, Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju už galimybę pasisakyti e, šiame posėdėje, pirmininkančios Belgijos vardu. Šios direktyvos projektas buvo pateiktas e, Teisingumo ir vidaus reikalų ministrui gruodžio trečią dieną ir taryboje taip pat jisai buvo E, nagrinėtas, išskyrus priedus, priedai bus nagrinėjami vėliau. Tad e, pagrindinis tekstas ir konstatuojamosios dalis buvo nagrinėtos ir per keletą metų buvo pasiektas sutarimas, o tai reiškia, kad valstybės narės nori daryti pažangą procesinių teisių ir e, gynybos garantijų e, didesnių link ir aišku, e, E, siūlymas tekstas atspindi skirtingas teisės sistemas valstybių narių ir tai yra konsensuso rezultatas, nes, kaip sakiau, taryboje pasiektas sutarimas dėl šito teksto, tačiau e, įvairių teisinių tradicijų ir, įvairių, ir skirtingų teisinių sistemų e, buvimas tame pasiūlyme vis dėlto lieka tam tikras sunkumas ir į tai reikia atsižvelgti e, ateityje. Pirmininkausianti Vengrija, remdamas, remdamas iš šituo bendru e, požiūriu, galės toliau tęsti diskusijas e, su Europos parlamentu. Mes džiaugiamės, kad greitai pasiektas sutarimas šio klausimu ir manome, kad labai svarbu išlaikyti tą dinamiką, kuri e, atsirado prieimus pirmasias e, e, kelrodžio plano priemonės ir manome, kad e, reikia išlaikyti nuseklumą tarp įvairių šio plano priemonių bei išplėsti procesinės e, garantijas. Manome taip pat, kad turime Europos lygmenių bendrai reaguoti į žmogaus teisų, e, atsiprašau, į, taip, žmogaus teisų teismo praktiką. Dėkuoju. Komisija. Yes, <laughs> Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau visų, visų pirma padėkoti poniai Sepel už šiltus žodžius. Pranešimo um, projektą gavome šiandien ir turėjome galimybę jį tik peržvelgti, o, bet neišanalizuoti. Ir iš pirmo žvilgsnio, man atrodo, kad komisija ir parlamentas sutarė šiuo klausimu. Tai yra tikrai geras dalykas. Taip pat tą pačią progą norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiamės tuo, kokį požiūrį gruodžio trečiąją dieną patvirtino taryba. Belgijos pastangų dėka taip pat e, dėl to, kaip padirbėjo šioje srityje dirbanti grupė ir tikėsimės, kad trilogai įvyks ir kad viskas vyks sėkmingai. Pirmininkas, ačiū už tai, kad trumpai kalbėjote. Dabar galimybė nariams pasisakyti. Pone Busutil, jeigu norite, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu EPP frakcijos šešėlinės pranešėjos ponios Antonėskų vardu, taip pat pono Eksilfos vardu, kurie pateikė savo nuomonės. Dėja, ne vienas iš jų negalėjo būti čia šiandien. Todėl man tenka mm, pareiga pasakyti jų vardu. Norėčiau visų pirma išreikšti APP bendrą paramą šiai direktyvai. Ir už tai, kad imamės šio klausimo, kuris yra tikrai svarbus. Kaip pranešė minėjo, mes sutinkame ir suprantame, kad būtų gerai, jei būtų patvirtintas kitoks požiūris, tačiau dėja tokia yra realybė ir mums tenka susitaikyti su šiuo pasiūlymu. Dabar pereisiu prie konkrečių klausimų, kuriuos norėtų akcentuoti APP. Trečias straipsnis. Įtariama, teisė numatyta įtariamam asmeniui gauti informaciją. Mums atrodo, kad reikėtų aiškiai nurodyti, kuri institucija privalės tą informaciją suteikti ir kaip ta informacija turės būti suteikta žodžiu ar raštu. Kitas patikslinimas, kuris mūsų galva yra reikalingas, tai šeštajame straipsnėje, kur kalbama apie informaciją apie galimus kaltinimus Taip pat reikia daugiau nuostatų apie tokius atvejus, jei įtariamasis yra nepilnametis, kaip elgtis tais atvejais, arba tuos atvejus, kuomet asmuo negali suprasti informacijos tą kalbą, kuri jam, kuria jį jam teikiama. Informacija turi būti pritaikyta prie konkrečių poreikių. Toliau aštuntas straipsnis. norėtumėme prašyti komisijos atstovų pateikti daugiau informacijos apie procedūrą. Taip pat norėtume išklausyti komisijos nuomonės apie tai, kuri procedūra būtų tinkamiausia šiuo atveju. Ypač čia turiu omeny e, informaciją teikiamą asmeniui, kuris turi teisę tokią informaciją. Galiausiai dėl teisės tylėti. Mes sutinkame su kitų kolegų išreikštą nuomonę, jog būtina paminėti teisę tylėti tarp kitų teisų, kurios yra išvardinamos. Ir gaila, kad tokia teisė neįtraukta į pasiūlymą, nors ir buvo minėta, kad tai yra viena, vienas iš pagrindinių bešališko teismo procesų principų. Reikėjo tikinti kai kurias valstybės narės palaikyti tokį pasiūlymą, bet mes manome, kad tai yra viena iš pagrindinių teisių ir galbūt galima būtų rasti kompromisą ir tokią nuorodą įtraukti. Taigi būtų gerai pranešėję parengtų kompromisinį pasiūlymą šiuo punktu. Tuoj pasižiūrėsiu, ar viską aptariau. Dar vienas dalykas. Dėl to, kas turėtų teikti informaciją ir ar tie žmonės, kuriems bus patikėta suteikti tokią informaciją, bus pa tinkamai parengti ją suteikti. Kaip žinome, pirmieji kaltinamojo ir policijos pareigūno kontaktai. Pirmasis susitikimas įvyksta ne pačiamis palankiausiamis aplinkybėmis, todėl reikėtų žmonės, kurie pateks tokias situacijas tinkamai profesionaliai parengti, kad būtų išvengta nesusipratimų. Taip pat e, kad būtų užtikrintas teisingumo gyvendinimas. Tai gali mes matome, kad su šiais siūlymais gali būti susiję papildomi kaštai, reiktų juos įvertinti, nes tai gali pareikalauti ilgesnių procedūrų. Visus šios klausimus manęs paprašė iškelti mano kolegos ir daugelį jų jau e, minėjo ir pranešėja. Bet aš tikiuosi, kad bus atsižvelgta į mūsų pasiūlymus ir APP prisidės toliau rengiant, tobulint pranešimo tekstą. Ačiū, ponė Busutil. Dabar ponė Vykstram. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu e, kolegės vardu, ponios Latford vardu, kuri yra šešėlinė pranešėja šio klausimu. Dėkoju poniai Sipil už darbą rengiant šį pranešimą ir už tai, kad glaudžiai bendradarbiavom su šešėliniais pranešėjais. Pone Latford pabrėžia, kad mes nusekliai palaikome ne tik ES tarp valstybinės. Valstybinės priemonės es kontekste užtikrinti ir palengvinti teismo procesą, bet taip pat ir priemonės skirtas užtikrinti teisę į bešališką ir sąžiningą teismo procesą. Todėl mes ypač sveikiname antrąjį kelio gairių plano pasiūlymą parlamentą Parlamentas rengė pranešimą dėl teisių įvertimą teismo procese direktyvą, ponė e, Latford buvo pranešėja. Taip pat e, buvo atskirtos teisės civilinėme teismo procese ir baudžiamajame teismo procese. Tačiau paralelių čia nubriežti negalime, nes kaip taryba yra pažymėjusi, kai kuriuose situacijose teisėjai kaltinamieji įtariami lengvais nusikaltimais turi teisę žinoti ir gauti informaciją apie visas savo teisės, pavyzdžiui, už vagystę įvykdytą prekybos centre. Trečiajame straipsnyje, kur išvardinamos teisės E, kurias e, kurios turi būti perskaitytos kaltinamajam, minima teisė e, tylėti, tačiau taip pat minima ir teisė pareikalauti susitikimo su teisėju. Reikės peržiūrėti šiuos siūlymus. Palaikau ponios Sipil pranešimą bendrai ir jos pasiūlymus. Taip pat siūlymus patobulinti informaciją, patikrinti informaciją apie tai, kokią kokią informaciją reikia suteikti kaltinamajam. Tačiau aš nesutinku, kad reikia, reikia teikti informaciją ne apie kaltinimus, ne apie tai, kuo asmo kaltinamas, bet kokie kaltinimai jam gali būti pateikti. Kaip, kaip galite įtarti, ponė Latford pateikė tikrai ilgą sąrašą savo pasiūlymą, aš bandysiu juos sutrumpinti. Norėčiau žinoti, ką pranešėja mano apie 8, 8 straipsnio 3 punktą. Apie tai, kad e, įrodymai surinkti pažeidinėjant tam tikras teisės negali būti primtini teismo procese. Ka, ka, kaip jį tai vertina? E, to klausimo sprendimas neturėtų būti paliktas uh, spręsti nacionalinių teismų nuožiūrai, reikia ES mastu suderinti nuostatas to klausimu. Galiausiai tekste nėra nuorodos į informaciją tais klausimais, kurie dar neaptarti pagal kelio gairių planą. Ir toliau kalbu jau savo vardu. Tokia informacija, turiu omeny e, teisę susitikti su giminaičiais, teisė į sveikatos apsaugą ir teisė teisė reikalauti paleidimo už užstatą. Taigi, ponė pirmininkė, tiek ponios Latford ir uh, mano vardu ir ačiū Jums. Thank you, ačiū Jums, ponė Vikstrom, puikiai padirbėjote, išdėsite ir savo nuomonę ir taip pat per jūs mes net pajutome ponios Latford e, dalyvavimą šiame posėdėje. Tai yra labai svarbu, ačiū. Toliau panas Albrechtas. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Zipil. Manau, kad uh, projektas yra puikus. Ir kalbu ne tik tai žaliųjų uh, vardu, bet ir Teisės reikalų komiteto Pranešėjo vardu, jisai oficialiai dar nepateikė savo nuomonės, tačiau prieš e, balsuojant e, sausio mėnesį pateiks nuomonę. Ir e, Aš dabar taip pat turiu keletą pastebėjimų ir bendro pobūdžio ir konkretesnių. Manau, kad mes pritarėme daugeliui E, komisijos e, pasiūlymo aspektų. Pasiūlymas mūsų nuomonė turėtų būti ir papildytas taip pat, būtent e, turiuomenyje teisę tylėti, jos įrašymą, taip pat teisę į konsulinę pagalbą. Tačiau mes dabar kalbam ne tik tai apie informaciją ar teisę informaciją bei šitų aspektų pagerinimą, bet e, apie tai, kad visą tai turi būti e, nagrinėjama būsimo har procesinio harmonizavimo kontekste ir e, plano kontekste, roadmap kontekste. Čia taip pat kyla ir aspektai susiję su įrodymu, e, pateikimu, bet bei kitais dalykais, nes e, įvairiose valstybėse šitie aspektai skiriasi ir piliečiams kartais nepakankamai pateikiam informacijos apie jų pačių teisės. Todėl labai svarbu, esant tokiai situacijai ir turint omenyje, kad žmogaus teisų konvencija numato tam tikrus e, dalykus ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai pagrindinių teisių uh, Hartija tampa privaloma. Yra taip pat minimalūs įsipareigojimai. Ir valstybės narės ir taryba turi suprasti, jog šitų dalykų poreikis realus yra ir kad yra labai glaudi sąsaja tarp informacijos, informavimo aspektų ir atitinkamų teisių bei, bei šitų minėtų aspektų. Uh, kaip jau yra sakęs įvairiuose savo sprendimuose žmogaus teisų teismas reikia, kad procesinės garantijos būtų privalomo pobūdžio valstybėms narėms ir kad e, valstybės narės imtųsi ekvivalentiškų priemonių visos ir kad šitie dalykai turi būti įtvirtinti e, teisinėse e, valstybės sistemose ir prieiga prie, prie medžiagos prie dokumentų taip pat yra vienas iš esminių aspektų, nors mes kol kas dar nesame e, konkrečiai sakę, ko mes pageidavome šioje srityje, bet e, žinome, kad tam tikroms situacijoms esant piliečiai turi, turi pasitikėti e, sistema ir, ir turi žinoti, kad minimalios teisės turi būti prieinamos visur jiems, tad reikia to minimalių teisų katalogo. E, diskusijoje gana mažai mes kalbam apie geresnį pripažinimą skirtingų valstybių narių procedūrų. Ne, manau, kad mes turime daugiau kalbėti apie e, didesnės procesinės garantijas ir turime užtikrinti būtinas pažangą, tinkamus patobulinimus įgyvendindami roadmap. Ir turime e, siekti, kad e, tie mano minėti aspektai būtų automatiškai tvirtinami. Aišku, Teisės reikalų komitetas dar pateiks savo nuomonę, giliau panagrinės tą pasiūlymą ir galbūt tuomet iškils papildomų niuansų, tačiau esu tos nuomonės, kad e, mes kaip parlamentas turime labai rimtai nagrinėti šitos aspektus ir todėl manau, kad e, mes e, turime parengti logišką, rimtą poziciją ir kad e, iš tikrųjų atsižvelgtume į piliečių pageidavimus ir lūkesčius. Ir turime tikrai tai daryti ir jau iš anksto džiaugiuosi būsimų konstruktyvių bendradarbiavimų su pranešėjais. Ačiū, ponia Albrachtai, toliau ponas Trientafilidės. Ačiū, pirmininkė, keletą žodžių apie tai, kad mes taip pat pritarėme pasiūlymui ir pritarėme tam tempui pagal kurį ponė Sipel dirbo šį darbą. Noriu Jums padėkoti. Labai svarbu, mano nuomonė, numatyti minimalius teisinius standartus visose šalise, todėl aš pritarčiau tam, ką ponė Sipelė sakė, kad tas pavyzdinis laiškas galėtų būti patvirtintas valstybių narių. Pritarime daugumai pakeitimui, kuriuos jį jau pateikė. Mes savo pakeitimus taip pat pateiksime. Galbūt kai kurios dalykus galima pagerinti. Nepritariu pasiūlymui, kad reikia uh, pat, uh, uh, išbraukti teisę iš karto uh, būti atvesdam į teismą, tačiau manome, kad ši teisė yra labai svarbu. Dar kartą dėkoju poniai, poniai Supel ir tikimės <clears throat> užbaigti šią direktyvą, renkti Taip pat greitai, kaip ir e, rengėme direktyvą e, dėl teisės įvertimas žodžių ir raštų. Ačiū. Toliau ponas Vėlandas. Ačiū pirmininkė. Kaip pakaitinis komiteto narys, Aš turiu pasakyti, kad esu pranešėjęs Teisės reikalų komitete. Ir norėčiau paaiškinti keletą dalykų. Labai gerai, kad turime pranešėją, kuri dirba taip greitai, tačiau kartais greitis gali būti ne visiškai patenkinamas, jeigu nepatikėjimas vertimas. Nes tuomet e, kyla spaudimas pačiam parlamentui svetingoje diskusijoje. Antra, reikia turėti galvoje, mes, ko mes siekime. Viskas būtų gana paprasta, jeigu mes tik tai norėtume užtikrinti. kad atitinkamas asmo būtų informuotas apie faktus ir teisės atitinkamoje šalyje. Jeigu būtų tik tai, tai pakaktų Vokietijos piliečiui, kuris yra sulaikytas Junktinėje karalystėje, jam pasakyti, kad Junktinėje karalystėje tylėjimas neinterpretuojamas pozityviai. Tai yra, tylėjimas gali būti laikomas kalties pripažinimu. O Junktinės karalystės pilietis sulaikytas Vokietijoje turėtų būti informuotas, kad jis turi teisę tylėti ir tai nebus panaudota prieš jį. Tuo pakaktų. Na ir tada galime kalbėti apie tai, kaip suderinti procedūras vėlesnėme etape. Tačiau dabar mes diskutuojame apie tai, kad, apie tai, koks būtų tinkamas laikas informuoti asmenį apie procedūrinės teisės. Ir man atrodo, prie šio etapo mes dar nepriejome. nekalbame apie tai, kad kas nors kažką išgirs, jis turi ir suprasti tai, ką girdi. Žinoma, nebūtina būti teisininku, kad suprastum, ką tau sako. Tie, kurie galbūt netaip e, gerai išmano teisinius dalykus, taip pat turi teisę suprasti juos. E, kokie kaltinimai jiems pateikiami. Ir man atrodo, kad neišvengsime to, kad galų gale reikės didesnio sudarinimo tarp nacionalinių nuostatų. Ir tuomet valstybės narės turės apsispręsti, ar jos tik tai apie tai kalba, ar nori ir realiai kažką gyvendinti. Kai kuriuose srityse gali būti galimybių rasti kompromisus, tačiau kitose ne. Klausimas dėl to, kaip interpretuoti tylėjimą, kaip kalties pripažinimą ar ne, tai man atrodo kompromiso negalima rasti. Klausimas dėl e, arešto, tai taip pat yra susijęs su šalių teisinė kultūra. Pavyzdžiui, jeigu ša, vienose šalise policija gali areštuoti asmenį vienai dienai prieš atvesdant į teismą, tai, o kitos šešlėse kitaip, tai kompromisą čia būtų rasti sunku. Tai yra, atsiprašau, kompromisą tokiu atveju rasti būtų lengviau, negu kad e, dėl tų dalykų, kurie susijęs su šalies teisinė kultūra. Pavyzdžiui, kas atsitiktų, tai yra kaip traktuojami liudininkai. kas atsitinka tais e, su kaltinamaisiais. Kai kuriais atvejais nėra procedūrais apsaugoti tam tikrą kaltinamąjį. Kuriuose šaliuose tu esi tiesiog kaltas arba ne. o kai kuriuose šalise yra kaltas be įrodymų. Tokia nuostata. Na ir tokie skirtumai yra susiję giliai su teisinė šalies kultūra. Mes žengėme į suskaitmenintą visuomenę ir žmonės, aišku, nori, kad jų teisės būtų gerbiamas. ir kyla daug visokių kitų klausimų. Yra daugybė neatsakytų teisinių klausimų. Aš manau, kad jeigu skubėsime tokiu tempu kaip dabar, tai turėčiau jūs įspėti. Prašiau pono Albrechto tuo pasidomėti, tačiau jeigu tikrai taip skubėsime, susilauksime didelių problemų. Nes liks uh, tokie likučiai, kurie mums neleis sutelkti dėmesio į svarbiausius reikalo dalykus. Ačiū. Dabar suteikiu žodį vėl pranešėjai. Jeigu nėra daugiau norinčių kalbėti, aš bent jau nematau jokių ženklų, kad kas norėtų kažką pakomentuoti prieš suteikiant žodį pranešėjai. Prašom, ponia Sipelė. Herzlichen Dank und herzlichen Dank insbesondere für den Ačiū. Noriu ypač padėkoti paskutiniam kalbėtojui, nes jis man sutikė galimybę iškelti keletą klausimų. Aš manau, kad reikia siekti harmonizacijos, nedėlisant keletoje sričių. Ir manau, kad piliečiai pavargę nuo Europos ne dėl to, kad Europos trūksta, jie pasigenda Europos. Manau, kad būtent toje srityje reiktų harmonizavimo ir norėčiau išreikšti apgilėstavimą dėl to, kad mes nekalbame apie visas, visus procedūrinės teisės klausimus, susijusius klausimus dabar. Ir manau, kad šią direktyvą mes tik tai pasakome, kad mes suteikėme tam tikrą info, informacija kaltinamam, mes dar nieko neharmonizuojame ją. Jei aš sakau, kad kaltinamasis turi teisę e, gauti informaciją apie tai, kad jis turi teisę susitikti su, su teisininku, visiškai nenurodoma, kada susitikti, kaip susitikti ir kas e, turės užtikrinti tokį susitikimą šis teisės aktas tik numato, kad žmonės, asmenys turės teisę į informaciją. Viskas gali viskas skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Ir būtent todėl aš akcentuoju, kad mm, procesinės teisės aspektus reikėtų svarstyti visus vienu metu. Deja, tai neįmanoma ir mums tenka taikstytis su tuo, kaip viskas vyksta ir kai kurios valstybės narės jau patvirtino kai kurias procedūras. Noriu dabar aptarti kolegų pasisakymus. Ponas Busutil minėjo, kad teisė tylėti turėtų būti įtraukta į sąrašą, tačiau yra daugybė kitų aspektų teiginių, kurių nėra šiame teisės akto pasiūlyme. Tai yra, neti, tai netitinka uh, trečiajame priedė išdėstytų teis, tre, trečiasis priedas netitinka kit, kito direkt, bendrojo direktyvos pasiūlymo. Tačiau reikia užtikrinti, kad nebūtų jokių e, spragų. Kitas dalykas, kaip aiškinti e, asmens teisės kažkam, kas nemoka skaityti arba kas nesugebėtų suprasti tos informacijos. Taigi reikia tinkamai parengtų specialistų, kurie tai galėtų atlikti. Taip pat kaip perduoti dokumentus kaltinamajam. Visą tai turėtų patikslinti taryba ir komisija. Bet manau, kad šiuo periname, einame link harmonizavimo ir čia gali iškilti problemų. Pone Vykstro minėjo net keletą klausimų kalbinių klausimų ir mes juos kėlėme. Kaltinimas, pats kalt, kal, kaltinimo turinys, taip pat, taip pat galimybė būti paleistam už užstatą, jis skirtingai reglamentuoja skirtingose valstybėse narėse. Uh, jūs minėjote lengvus nusikaltimus, žinoma, reikia pagalvoti, kaip, kaip tą, tokias, tokias situacijas išspręsti. Lengvi nusi, nusižengimai tikriausiai turėtų būti traktuojami kitaip. Harmonizavimo klausimas. reiktų panagrinėti tai draugę su komisija. Kai nusprendžiame, kokios teisės asmeniui, kokiamis teisėmis asmuo turi, gali naudotis, tikriausiai nereikia laukti iki pat galo svarstymo ir apsispręsti anksčiau, ar įtraukti visą teisų sąrašą, ar įtraukti tik tai kai kurias. net jei tos tų teisių užtikrinimas skirtingose valstybėse narėse nu, yra skirtingas. Ir čia pagidaučiau, kad komisija ir taryba patikslintų visus šios aspektus. Ir ačiū Jums už, visiems už komentarus. Ačiū už galtinės pastabas. Manau, kad artėjame prie mūsų komiteto posėdžio pabaigos. Ir, na, šį kartą mes nevėluojame. Dar kažką norite pasakyti? Pamiršau pasakyti, kad pakeitimus reikia įteikti iki sausio 12 dienos. Taip bent jau buvo siūloma. Ir čia kalbu tik apie informacija, teisė informacija, ne procedūrinės teisės harmonizavimo pasiūlymą. Ir orientacinis balsavimas turėtų vykti sausio pabaigoje, kad galėtų pasityti trilogą su valstybėmis narėmis ir komisija iš karto. Pone Busutil. Yes, I, I, I Nenorėčiau iškraipyti darbo tvarkės, bet terminas yra tikrai labai trumpas, iš karto po e, kalėdų. O romų klausimų terminas yra iki sausio dešimtos. Tai gali sukelti problemą, bet aš tikrai nenorėčiau mm, suardyti pranešėjo sudaryto tvarkarašio. Rapporteur, open and flexible to consider whether the Ar pranešėja yra pasirengusi svarstyti galimybę e, siūlyti kitą datą? Ar vis dėlto terminas bus iškart po kalėdų? diejenigen, die an dem Bericht arbeiten, tatsächlich auch schon gearbeitet haben und viele. Manau, kad kolegos rengiantis pranešimą jau daug nuveikė ir nemanau, kad daugelis parlamento narių išvyks trijų savaičių atostogų. Tai yra svarbi, svarbus klausimas ir reikėtų ne, neprarasti tempo svarstant šį klausimą. Gerai, taigi nustatome, kad pakeitimų terminas yra sausio 12 dienos vidurdienis. Taigi, kaip sakiau, baigėme posėdį. Ir paskutinė dalis, kurią dėl to, kad atidėjome kai kuriuos klausimus, kitam posėdžiui noriu paskelbti prie kitų klausimų pranešėjai, kuriuos reikia paskirti. <clears throat> Aš tik paskaitysiu, kad žinotumėte. Priimti sprendimai koordinatorių posėdžiuose pirmiausia. Vertimo mechanizmo patikrinti Šengeno akį sukūrimas pranešėjas Karlos Koelio. Antras Šengeno visiškas taikymas e, Bulgarijoje ir Rumunijoje, pranešėjas Karlos Koelija. Pranešimai savo iniciatyvą dėl duomenų apsaugos, pranešėjas Akselis Vosas. Ant ketvirtą antpoliai prieš informacijos sistemas pranešė Monika Holmeier. Penktas. Kelionės dokumentų leidžiančių turėtoje kirsti išorės sienas, kurie gali būti patvirtinti ir su viza, taip pat ir mechanizmo sukūrimas šiam sąrašui parengti pranešėja Tanija Fajon. Šešta. Sproksamųjų prekursorių pardavimas ir naudojimas. Pranešėjas Janas Mulderis. Septinta. Pranešimas apie pagrindinių teisų situaciją ES. Pranešėja Monika Flaškova Benova. Toliau nuomonės. Pirmas migracijos srautai atsirandantis dėl nestabilumo pranešėja Elen Flotr. Antra, darbuotojų judumo skatinimas Europos Sąjungoje pranešėja e, Blinkevičiūtė. Trečias, bendra rinka europiečiams pranešėjas ponas Vandekamp. Ketvirta, aviacijos saugumas, daugiau dėmesio skiriant e, saugumo skeneriams, pranešėja Judith, Judith Sargentini ir Europos tinklas, tinklų ir informacijos saugumo agentūra, pranešėjas, pranešėjas Aleksandras Alvaro. Taigi šiandien viskas. Kitas posėdis įvyks sausio 10 dieną Briuselėje, jeigu niekas neprieštarauja. Tai dėl to yra sutarta. Ačiū visiems, sustiksime Strasbūre. Yeah.